Uh, dear friends, we've got a lot of problems with such an important. Our colleagues informed me. Rangus kolegos, sudėmės su problemomis, kai kurie kolegos prieš valandą ar pusvalandį patikė informacijos, kad jau turi išvykti į oro uostą, nes dabar reikia atsidurti oro uostą 2-3 valandos prieš skrydį. Dėl to daug kas negali dalyvauti. Taip pat Mano stacija irgi labai sudėtinga yra, nes aš ketvirtą valandą pats turėčiau atsidurti oro uoste. Na, įprastai baigti klausimus iki pusės šešių būtų ne problema man, bet dabar matome, kad taip. O kita vertus, tie, kurie susirinko, yra labai svarbus vis tik, ar ne? Pirmininkas, na, net ir nepastebėjau, kas čia kalbėjo. A, taip dabar matau. Na, ačiū visiems. Dėkui už pastabą. Taip, mano pasiūlymas yra pradėti nuo pirmos grupės ir visi kalbėtojai pristatys savo pristatymus vienas po kito. Paprašysiu visų kalbėti 7-8 mintas. Ir tada pradėsime diskusijas, taip pat ir tarp, tarp pranešėjų. Nes galbūt būtų galima vis tik tuos diskusijų grupės sudėti į vieną, visus keturis pranešėjus į vieną grupę sudėti, tai turbūt ir jūsų tarpusio diskusija būtų labai įdomi. Ir galbūt tai būtų galima sutaupyti šiek tiek laiko, galbūt kokį pusvalandį sutaupyti arba 40 minučių. Taigi, jeigu sutinkate, tokį padarysime pakeitimą ir iš karto pradėsime. Kaip. Na, aš, aš tarsi net net ir neklausiau, ar visi sutikote, nes iš karto pradėjau pagal naują darbo tvarkę dirbti. Taip, dažniausiai aš pradedu nuo kalbos, 5 minučių, bet šį kartą aš tik porą sakinių pasakysiu. Energetikos ateities sistema ir e, elektros laikymo sistemos. Tai vėl čia svarbu yra elektros laikymas. Tai tas pats svarbu yra, pažiūrėjau, net ir visur, tiek automobilis elektrinėse, tiek atsinaujinančioje energetikoje. Taigi iš karto perkime prie mūsų temų. Ir norėčiau suteikti žodį pirmam kalbėtojui, Patrikui Klerensui, kuris yra Europos energijos saugomo asociacijos e, generalinis sekretorius. Tai yra labai svarbi asociacija. Dažniausiai trumpai pristatau pranešėjus, bet kad dabar gal pabandykime ir tai praleisti. Bet kuriu atveju, na, geriau ar mažiau ir blogiau jūs pažįstame. Tai gal tuomet iš karto ir pradėkime. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto pradėsiu aš esu. Aš esu Patrick Lerens, EZ asociacijos generalinis sekretorius. Tai yra Europos energetikos, e, sakomos, e, asociacijos, e, asociacija. Kalbės labai trumpai. Taigi, EASE turi tris pagrindinius tikslus. Pirmiausia, reikia, norime, kad jūs visi suprastumėte energijos saugojimo vertę. Taip pat siekime užtikrinti sąžiningą rinką energijos E, laikymo srityje, sąžininkos rinkos kūrimą ir taip pat norime skatinti tokios technologijos finansavimą bei rasti būdus, kaip rasti daugiau finansavimo ir ypač plėtojame šią technologiją. Matote, narius yra apie 40 narių. Tarp narių yra ir moksliniai centrai, e, įrangos tiekėjai, komunalinių paslaugų tiekėjai, perdavimo tinklai, na, labai vairūs nariai. Taigi matome, kad štai bandome suvienyti net ir tas įmonės, kurios yra konkurentės tarpusavyje. Bandome, kad visas sektorius kalbėtų vienu balsu. Ką norėčiau Jums parodyti? Energijos saugomo technologijose matome, kad yra įvairių skirtingų technologijų. Nėra, kad, būt, kad reikia veikti tik vieną technologiją. Dėl to atsiranda sunkumų, sudėtingumų. Pavyzdžiui, yra penkias technologijų grupės - cheminė, elektrinė, elektrocheminė, mechaninė ir terminė technologija ar grupės, kaip saugoti energiją. Ir e, pačios šios grupės turbūt liks panašios, nepaisant to, kad e, pačios technologijos viduje jų gali keistis. Taigi matome, cheminė atveju yra vandenilis, taip pat sintetinės natūralios e, gamtinės dujos, elektrinė pusė yra uh, įvairios e, mechaninės pompos ir na, visos technologijos turi pridėtinės vertės, taigi galima jomis visoms naudotis, kad būtų galima subalansuoti visą sistemą. Tai yra labai svarbu, štai pamatysime šioje techninėje skaidrėje, kad energijos saugojimas, naudojimas yra visur, daug kur. Tiek gyvenamosiuose namuose, tiek pramonėje, galima taip palengvinti elektros gamybą, Taip pat galime derinti saulės energiją su vėjo energija. Na, labai labai daug įvairių skirtingų technologijų, kurios įvairiais būdais taiko šias sistemas ir įsijungia bendrą sistemą. Ir mums reikia visų šių skirtingų e, technologijų teikiamų specifinių galimybių. Ir čia matome, kad galima gamybos pusę remti šiomis technologijomis. Čia neaptarsiu ne, ne, visų klausimų, taip pat galima paremti perdavimo sistemas šiomis technologijomis ir matome, kad tai yra geresnė priemonė negu kitos balansavimo priemonės. Pavyzdžiui, galima akumuliatorių aktyvuoti per sekundės dalį ir iš karto energija pasiekiama yra. O tuo tarpu, tarkime, jėgainės visos aktyvavimas trunka daug ilgiau. Taip pat skirstimo lygyje tai taikoma ir taip pat taikoma, vartotojai tai taiko jau už skaitiklio. Taigi norime pabrėžti, kad nėra jokios, neegzistuoja toks vienas technologijos sprendimas, kuris visas problemas išspręstų. Ne, čia yra technologijų darinys. Ir vis, visas technologijas reikia turėti galvoje, visas technologijas kinta. Tad svarstydami teisinį pagrindą, teisinę sistemą, reikia jį sudaryti tokį, kad technologijos galėtų vystytis ir nebūtų užblokuotos. Taigi labai svarbu, kad sistema būtų atvira ir atvira pokyčiams. Taip pat vyko klausimai su frakcijomis, ten pasidalinome pavyzdžiais. Taigi matome, kad yra įvairių sistemų, pavyzdžiui, asmeniškai energetikos išteklių, kurie taip pat ir galima įtraukti čia ir saulės energiją. Ir matome, kad jeigu padidėja poreikis, tai gali tai tokia technologija įsigyti, tuomet nu, nu, nutarti, kada galite savo, pažiūrėjau, savo tą jėgainę prijungti prie tinklo. Ir nebūtina pradėti nuo didelės jėgainės, užtenka vos kelių elementų, vos kelių saulės jėgainės modelių. Taip pat svarbu yra perdavimo tinklams ir perdavimo tinklo operatoriams. Tai leidžia labai greit subalansuoti energijos sistemą, būtent šios technologijos. Ir tuomet gaminantis vartotojas, būtent tas reiškinys, kurį norime sukurti, reikia vartotojus įgalinti, gali čia veikti šioje sistemoje. Čia galima kalbėti apie šilumą saugojimą energijos, apie arba kokią nors kitą energijos saugojimo būdą. Ne, nebūtinai, pažiūrėjau, elektros saugojimas yra pats pigiausias sprendimas. Kartais pigiau yra saugoti šilumos pavadulą energiją. Toliau, kas dar svarbu? Reikia suprasti, kad esama rinkos sistema yra tokia, kokia yra dėl savo istorijos. Taigi matome, kad energija gaminama centralizuotai. Jeigu norime, norėtume kurti naują sistemą, kuri būtų lankstesnė, reikėtų integruoti energijos saugojimą. Ir kila klausimas, kas turi galėti galimybę turėti šias technologijas. Tai ar, pavyzdžiui, gamintojai, bet, pažiūrėjau, negali naudoti jos perdavimo tinklai, o gal tai nelaikytina vien tik gamintojų turtu. Na, mes manome, kad tiek gamintojai, tiek e, perdavimo tinklai, tiek vartotojai gali, galėtų turėti tokias technologijas. Taigi mes prašome įtraukti papildomą elementą, būtent tos vartotojus ir jų saugomą energiją. Taip pat matome, kad labai svarbu tinkamai pritaikyti technologijas dėl esamų įstatymų. Kitas dalykas - mokesčiai. Matome, kad pakraunant bateriją reikia mokėti mokesčius ir vėl patikiant į sistemą energiją vėl reikia mokėti mokesčius. Taigi matome, kad du kas mokė mokesčius, o elektros energijos nepanaudoji. Problema. Toliau manome, kad galima geriau tuomet naudoti atsinaujinančią energetiką, nes ji bus lengviau transportuojama. ir tada ta energetika būtų lengviau paskirstoma. Taip pat manome, kad visos rinkos paslaugos, tai yra visos e, šios sistemos paslaugos turėtų būti teikiamas rinkoje. Tai reiškia, kad joks gamintojas neturėtų būti verčiamas teikti paslaugas. Pavyzdžiui, Italijoje ar Ispanijoje yra reikalaujama neparduoti visos savo elektros, reikia jie dalį jos perduoti perdavimo tinklams. Mes norime viską perduoti į rinką, kad būtų galima gyvendis tam pigiausių būdų. Toliau. Tokie tinklai būtų geri, greitesni, tikslesni, nereikėtų taip, taip balansuoti dažnai tinklų. Tačiau matome, kad vieni gauna naudą, o kiti už tai moka. Reikia tai keisti dabartinę sistemą. Ir reikia numatyti daugiau saugumo, Mes neprašome jokios paramos ar tarifų, mes, mes prašome, kad būtų galima kurti ilgalaikės sutartis, kad būtų galima investuoti, nes tuomet perdavimo tinklai gali pirkti paslaugas keliems metams, pavyzdžiui, aštuoniems metams ir toliau, tuomet jau galima kreiptis į banką ir gauti finansavimą, na, rinkoje gauti finansavimą. Bet kuriu atveju matome, kad yra labai daug technologijų, yra daug veikėjų, tad svarbu, kad rinkos sistema veiktų taip, jog ir visų rinkos subjektų teikimą ir mes neprašome finansinės paramos. Ačiū. Dėkuoju. Jūs visiškai pakeitėte situaciją e, bendroje Europos energijos saugojimo asociacijoje dėl to, kad jūs e, padidinote narių skaičių nuo 13 iki 40, faktiškai patrigubinote. Ir Taip pat jūs e, dalyvavote e, klimato e, kaitos srityje nuo 2004. Labai ačiū už jūsų kalbą. Dabar Tomas Hama, kitas mūsų kalbėtojas. Jis studijuoja fiziką daugelį sričių. Jisai galbūt nėra toks žinomas kaip ponas e, Pačiklerens, e, e, tačiau jis yra fizikas dirbantis Makso Planko institute ir jis taip pat dabar dėsto mokslą Augsburgo universitete. Dėkoju. Aš bendrai pasistengsiu apžvelgti tai, kaip energijos e, saugojimas turėtų vykti visoje energetikos sistemoje. Pagrindinis klausimas, lypintis už energijos saugojimo, yra, kaip mes galime e, integruoti ES su e, energijos šaltiniais. Tai yra pagrindinis dalykas, ties kuriuo mes dirbame. Ir kai pasižiūrime į tai, tai mes matome, kad kai mes rasime būdų skatinti saugomą, mes pamatysime, kokias konkurencingas e, technologijas mes galime panaudoti ir e, kaip dar mes galėtume saugoti energiją. Aš norėčiau išdėstyti keturis pagrindinius punktus, kurie yra labai svarbus, kai mes norime e, palyginti saugojimą su kitomis galimybėmis. Mes galime turėti Mm, mes negalime turėti didelių tinklų. Ir kadangi mes esame Europos parlamente, tai e, kadangi tai yra europietiškas projektas, tai mes turime energiją paimti iš visos Europos, e, iš įvairiausių šaltinių, o e, čia mes turime išnaudoti įvairovės stiprybę. Kitas dalykas, mes turime lankstų poreikį, tai yra ateityje bus e, elektravaromi automobiliai ir jie turbūt pasikraus ne tik tais tada, kai aš e, e, įjungsiu jį į jungiklį, į rozetę, bet galbūt konkrečiai galima bus jį pakrauti, kai kainos yra mažos mes galėtume taip pat susijęti elektros sistemą su e, šildymo sistema. Čia egzistuoja didžiulės galimybės, kurios per ateinančius dešimtmečius padės mums išlyginti visus sviravimus ir kita vertus padės e, gražinti atsinaujinančių energijos šaltinius į šildymo sistemą. Tai taip pat e, egzistuoja elektros saugojimas turiu daug skaidrių, tai aš keltą praleisiu, parodysiu jums štai ką matote, kiek vėjo energija daro įtakos. Matome ganėtinai vingiuojančią kreivę. Kai pasižiūrime į Europą, tai ta Europos kreivė raudonoji yra ganėtinai lygi, o žalia ir mėlyna yra atskirų šalių kreivės. Tai mes modeliavome daugybę metų. Mes labai gerai suvokiame, kad sukurdami tikrai labai didelius tinklus ir ypač e, vėjo energiją, mes e, sugebė, panaudodami vėjo energiją, mes smarkiai sumažinsime poreikį saugoti energiją. O Europoje yra e, faktiškai pasaulyje pačios geriausios vietos vėjų jėgainėms. Ir mes turime nepamiršti šitų variantų, ypač turime tai praktikuoti Europoje. Dabar elektros saugojimas. Čia norėčiau pasižiūrėti bendrai. Tai yra nuotrauk, aš, aš turiu vaizdą iš Vokietijos pusės. Jeigu pasižiūrėtume tik į elektros sistemą ir į skvarbos lygmenį. Ir be abejo, jeigu elektros yra 80 procentų, tai tada be abejo reikia e, ir saugyklų. Tačiau žinome, kad dieną ir naktį suvartojimas skiriasi ir kažkurio momentu gali prireikti saugojimo tam, kad galima būtų išlyginti sezoninį e, sviravimą. Ir tokiu atveju jums gali, perėti, e, gali tekti pereiti prie sezoninio išlyginimo. E, tam reikia kitokios strategijos, o tai yra daug sudėtingiau nei imti ir pasidėti akumuliatorių savo rūsyje. Tai yra labai svarbu, tačiau žiūrint į visą tai, ką aš matau, tai suprantu, jog šitas reikalavimas gali atsirasti ganėtinai vėlai, kai mes e, užtikrinsime labai didelę e, energetikos rinkos skvarbą Europoje. Ir e, mes turime įvertinti, ar poreikis energijos, energijos poreikis bus Europos ar tik nacionalinių kontekstų žemesnis. Na ir ketvirtas ramstis, tai yra dalykas, kurį mes turime panalizuoti labiau. Ką tai reiškia? Mes tada, kai elektros, ir, elektros sektorių ir šildymo sektorių susijęsime, mes galime gauti keliariopą naudą. Mes galime uh, dirbti labai efektyviai, jeigu um, šilumos siurbliai naudos atsinaujinančią energiją. Ir mes galbūt tada našumą padidinsime keliais uh, kartais. Uh, taigi mes galime atsinaujinančią elektros energiją sujungti su šildymo sistema ir užtikrinti lankstumą. Nes, uh, pavyzdžiui, name. Na, bet kokiame name, vyksta inercija. Ir mes galime e, sukur, e, sumontuoti nedidelės šilumos saugyklas. Taip pat mes turime ir paskirstimo sistemas, tada mes galime pasiekti dar didesnį lankstumą. Jeigu tiesiog mes elektrinį šildytuvą sujungtume su šildymo e, sistema, mes galėtume panaudoti labai didžiulės šilumos e, talpyklas e, nuo 10 iki 50 kWh Ir tai yra labai svarbu. Mes galėtume pasirinkti tokį variantą. Štai matome šioje skaidrėje, kaip galima būtų užtikrinti saugojimą dieną, naktį, savaitėmis, taip pat komunalinių paslaugų tiekėjų saugyklas ir taip toliau. Jeigu mes turėtume susietą sistemą, tai mums reikėtų tik šil, e, šilumos šildyklų, e, saugyklų. Ir kai mums pavyktų e, atlikti tokį sujungimą, kai mes rastume tinkamą rinkos e, mechanizmą, kuris tokį sujungimą įgalintų, tai tada mes galėtume panaudoti jau dabar esančią technologiją. Ir galėtume parodyti, kaip tai gali veikti daugelį sričių. Tai dabar ir apibendrinsiu. Pirmiausia, aš manau, kad be galo svarbu galvoti apie Europos e, e, energijos tinklus. Ir um, turime užtikrinti energijos išlyginimą. Aš nesu politikas, tačiau tai galėtų būti ES e, projektas, kuris patiktų žmonėms. Kitas dalykas, mums reikia saugojimo sistemų. Čia turime būti labai atviri technologijoms. Mes neturėtume daryti jokių sprendimų, to norime ar to nenorime. Turėtume būti atviri visoms technologijoms. Sistemų susijimas bus labai svarbus ir todėl mes turime atlikti daugiau e, tyrimų universitetuose. Ir mums taip pat reikia labai griežtos reguliavimo struktūros, kuri paskirstimo lygmenių e, užtikrintų konkurenciją rinkoje. Tai būtų vienas iš būdų, kaip mes galėtume e, panaudoti arba saugojimo, arba susijimo technologijas. Vėliau pamatysime, kurią pasirinksime. Na ir galbūt e, e, eretišką mintį išsakysiu. Mes turėtume iškelti tokį klausimą. Ar visa tai, ką šiandieną darome, atitinka rinkos liberalizavimo mechanizmą? Mes galėtume tai padaryti labai liberalizuotai mes galime labai liberalizuoti elektros rinką ir tada atrodytų, kad viskas veiks, tačiau mes galime pasirinkti ir senovinį, senovinę elektros sistemą. Tačiau ji su, tuo, su to užduotimi nesusidoros. Nenorėčiau, kad žmonės pasirinktų senovinę sistemą. Jūs jau e, ilgą laiką e, puikiai gyvenote neliberalizuotoje elektros rinkoje. Ir ne visada galima suderinti skirtingus interesus. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Tai labai svarbu politinėje diskusijoje, ypač kai kalbame apie um, saulės uh, elementus. Ypač uh, jie labai svarbus ten, kur mažai elektros energijos. Uh, E, pavyzdžiui, nuvažiuokite į Afrikos kaimelį. Iš tikrųjų, galima būtų ten e, pakeisti e, žmonių gyvenimą pastačius elektros bateriją. Dėkoju. Paprastai kalbėjote, iš tikrųjų kalbėjote ilgiau, tačiau taip pat ir, tai yra ir mano silpnoji vieta ir aš paprastai kalbu ilgiau negu planuota. Dėkoju, profesoriu. Dabar perėsime prie kito kalbėtojo. Man didžiulė galbė pristatyti jums ir pasveikinti Jorko Hatsimarkakis, buvusi interkomiteto narį. Dešimtį metų buvo tarp mūsų, jis buvo labai aktyvus, kai buvo rengiama septintoji pagrindų programa. Ir jis buvo vienas iš stipriausių e, kovotojų už Europos e, inovacijų ir technologijų institutą. Ir tokių buvo nedaug Europos parlamente, gal septyni ar penki. E, ir komisijos pirmininkas Barosas e, labai palankus buvo mums visiems dėl to, kad mes tai e, labai palaikėme tą institutą. Taigi, ponas Hatsimarkakis yra Hydrogen Europe generalinis sekretorius ir jis buvęs Europos parlamento narys, juo tapo po savo kadencijų, jisai mokėsi daugybę, e, daugybę universitetų ir labai gerai visi jį pažįstate. Man labai malonu e, pasveikinti poną Hatsimarkakį su gimtadieniu. Šiandieną jo yra gimtadienis. Uh, labai ačiū. Dėkoju Jeržiai, dėkoju pirmininkė už tai, kad mane pakvietėte į šitą posėdį. Ir aš iš karto pasisakysiu, o paskui lauksiu diskusijos. Hydrogen Europe, kaip matote, yra 94 narių e, šalių 24 narių 16 šalių asociacija. Tai yra didžiulės įmonės, e, Daimler, Siemens, e, BMW, daug smulkiaus, smulkių įmonių ir panašiai. Kodėl mus čia pakvietė? Ši skaidrė rodo, kaip, anglė, ka, ka, kaip Vandenilį galima palyginti su kitomis saugojimo technologijomis. Ir e, vandenilis skil, skyla į. E, Vanduo skyla į e, vandenilį ir į e, deguonį ir e, labai E, ir, pap, ir e, labai paprasta įvykdyti atvirksti, atvirkštinę reakciją. Taigi vandenilio a, e, saugomo technologijos a, yra žinomos ir dėl to, kad šita technologija labai lanksti, tai vandenilis yra. Um, tinkamas dideliems kiekiams saugoti. Matote šitoje skaidrėje, e, tai yra trumpa palaikė instaliaciją. Elektrolizės e, instaliacijos reikalauja investicijų. Ir um, pamatysite, kad elektrolito uh, technologijos kainuoja daug, tačiau kuo, kuo didesni kiekiai, tuo mažesni kaštai. O uh, vandenilis gali. Uh, mm, saugoti didžiulius megavatvalandžių kiekius. Ir norėčiau Jums parodyti pavyzdį, uh, Colroyd. E, jeigu įdomu, šitas video siužetas trunka 50 sekundžių, galite surasti e, YouTube svetainėje Coolroyd Hydrogen. Kaip e, vandenilio, vandenilis yra panaudojamas saugojimui. Ir Coolroyd yra elektros mažmenininkas, jis yra pats didžiausias investuotojas šiaurės Europoje. Ir Kulroit įsitikino, kad akumuliatoriai neveikia e, šaldytuvuose ir jisai ieškojo kitų sprendimų ir, ir jis dabar instaliavo e, e, vėjo jėgainę ir elektro, elektrolizės stotį ir dabar e, yra e, taip pat e, pastatęs kūro elementų stoti ir vandenilio saugyklą. Ir tai tikrai veikia, veikia vietoje ir be problemų. Apibendrinant, šią skaidrėje matote, kad vandenilis įgalina. Kairėje pusėje matome galios generavimą, tai yra saulė, vėjas ir panašiai ir vandenilis konvertuoja energiją į saugyklą, kurią galima saugoti ir buteliuose, ir talpuose, ir visur kitur. E, ir vėliau dešinėje matote, kaip ta energija per kūro elementus yra pataik, e, panaudojama, pritaikoma skirtingiams dalykams, bet ne per deginimą. Štai kaip tai atrodo realybėje. Tai yra pavyzdys, kaip veikia e, viena iš didžiausių elektrolizės jėgainių. E, tai yra Siemens Linda ir Mainz Aben e, Utilities bendras projektas. Ir e, ten matote įėjimą. Tai yra vėjo jėgainės, kurios tinklą tiekia 6 MW, yra sujungimas ir elektrolizė šiuo atveju vadinama šiuo atveju naudojamos elektrolizės sistemos ir jos ir sugeneruota energija yra e, saugoma talpose. 3 e, procentai vandenilio tiesiogiai yra e, leidžiama į e, dujotiekio tinklą. Kam galima panaudoti vandenilį? Judumui, kaip čia matote, trim e, rinkoje esantiem automobiliam Honda AX 35 Toyota, kuri pasirodė praėjusiais metais, Daimla B klasės viduryje ir e, taip pat sunkiuosius ir lengvuosius automobilius ir ypač e, įvairius keltuvus ir e, autobusus. Ir Europoje tokių autobusų jau yra nemažai. E, jie e, taip pat matome prieš save vandenilio, vandeniliu varomą dviratį 60 gramų vandenilio. 100 km, gali, 100 mm, km galite nuvažiuoti šituo e, dviračiu. Tai tikrai ilgas atstumas ir galite palyginti, e, ką galite padaryti su vandeniliu. Jeigu palygintumėte įprastinį, e, įprastinę kūro degalinę, per 4 minutės 500 km galite užsipilti, o vandeniliui reikia 5 minučių ir galite važiuoti 500 km. Ir e, akumuliatorių pakrauti yra kitaip. E, mes e, paėmėme naujausią Tesla greito pakrovimo pasiūlymą, tai, tai yra 20 minučių 160 km. Tai palyginus galima pasakyti, kad vandenilis yra e, vienintelė galimybė e, elektrofikuoti judumą, nepakeičiant jokių įgūdžių. Nes e, tiesiog imi ir pasikrauni tuo vandeniliu taip kaip anksčiau. Ir rytoj Belgijoje Zaventeme bus bus atidaryta e, tokia e, vandenilio degalinė, E, ir e, bus tikrai labai daug vandenelių varomų transporto priemonių, kas norite, pabandykite šitą dviratį. Taip pat egzistuoja galimybė panaudoti ir įvairias e, jėgainės ir taip pat pritaikyti ir šaldymo sektoriui. Google daugiausiai perka žaliosios energijos visame pasaulyje, turbūt nežinote, tačiau viena problema yra tokia, kaip kataloguoti duomenų centrus. Tai yra varoma dizeliu, nes tai yra pats patikimiausias būdas. Ir tač, tačiau jie taip pat buvo pakviesti m, mm, ir sudalyvavo vandenilio m, um, projekte. Jie labai buvo patenkinti, nes e, tai yra švari e, ekologiška energija ir užtikrina tvarų tiekimą. Taigi, ar tai jau yra realybė Europoje? Beveik. O Japonijoje matote, kad e, vyriausybė, ponė, nusprendė Tokijo 2020 metų žaidinės paversti vandenilio žaidinėmis. Ir jie pakeitė Fukushimą vėjo jėgainių vė, parkų. Ir e, dabar kodėl mes neturime rinkos e, saugojimui? tą klausimą iškėlė ir ankstesni kalbėtojai. Aš atsivežiau tyrimą, kurį parengė um, viena bendra įmonė ir šitas tyrimas prie įėjimo yra e, padėtas, labai geras tyrimas, e, kodėl šita rinka nėra komercializuota, nėra apibrėžimo ir tai aišku klausimas ir parlamentarams, nėra jokių paskatų uh, saugoti. Kolega, uh, juokėtės ar ne iš manęs dėl to, kad žinote šitą jau daugybę metų. Ir uh, nėra jokių paskatų gaminti uh, gaminti perteklių, nes tiesiog paleisti tai į tinklą yra neefektyvu. Ir mes turėjome praėjusiais metais e, vieną milijardą e, perprodukcijos, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi, e, Tai, ar tai yra kiaušinio ar vištos problema? Mes turime regu, reguliavimo problemą, iššūkių ir tam, kad rinka, rinka būtų paleistas vandenilio, esnuojančio vandenilio uh, E, projektas, reikia politinės paramos, reikia sukurti paskatas, padidinti lankstumą elektros sistemoje, taip pat e, reikia atleisti nuo vartojimo mokesčių e, energijos taupimo įrangą ir patalpas ir taip pat reikia pripažinti vandenilį kaip biologinį kūrą. Na ir galiausiai čia Europos parlamente, kai aš važiuoju nuo 0 iki, iki 14 aukščių, e, aukšto, ką aš galiu pasakyti, kad a, e, vandenilis yra pats lanks, lankščiausias e, lai, laikymo variantas. Vandenilis yra trūkstanti sąsaja ir a, kūro elementai ir vandenilis yra vienintelis a, būdas, kaip galima būtų e, sumažinti CO2 vartojimą, nepakeičiant jokių e, vartojimo įpročių ir jis yra pats efektyviausias. Ačiū. Very, very much. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad politikai kalba dar ilgiau negu profesoriai. Man tai yra naujas atradimas. Ačiū visiems už puikius pasisakymus, Jorgo. Ačiū, tikrai. Jūs kad ir ką beveiktumėte, esate labai įsitraukęs į tai žmogus. Dabar pristatau pona Ben Hill, vicepirmininkas Tesla Energy įmonėje. Ponas Ben Hill e, dirba su elektroniniais komponentais Saulės energijos. E, tą daro jau daugybę metų. Nuo 2015 vadovauja Europoje ir Afrikoje vykdomis Tesla projektams. Commercial Industry mm, e, package projektus įgyvendinais Europoje ir Afrikoje. Mes labai laukiame jūsų pasisakymų, kolegos, kadangi tai yra mūsų programoje, norėčiau pasakyti štai ką, pirmos dvi kalbos buvo susijusi svarbiausia problema - energijos kaupimas, jos saugojimas. Kolega Jurgo Hasimarkakis pradėjo antrąją mūsų darb, antrosios darbo grupės pasisakymus. Galutiniai vartotojai, energijos saugojimas, taip, taip pat bus aktualius temos. Ponas Benhil. Ačiū, ponė pirminkė. Gerbiami komiteto nariai. Aš Čia kalbėsiu apie specifines technologijas energijos saugojimui ir kaupimui. Um, ličio baterijos ir kitos technologijos čia yra tarp paminėtinų dalykų. Pasakysiu, ką mes kaip įmonė veikiame šioje srityje. Teslos misija yra pakeisti pasaulį ir pereiti prie tvaraus energijos naudojimo. Mūsų kompanija būtent tokią misiją savo yra iškėlusi. Mes e, esame tie, kurie nori CO2 iš metalų, kad būtų mažiau, norime, kad pasaulis būtų gražesnė vieta gyventi. Jūs be abejo žinote mūsų puikius automobilius ir kitus produktus. Keletą žodžių apie projektus, kuriuos dabar įgyvendiname ir kaip jie jau dabar jaučiasi rinkoje, jeigu taip galima sakyti. E, valstybių narių vartotojai jau naudoja tos mūsų produktus. E, štai čia matote sieną, matote ant sienos tokią baltą dėžę. E, Europoje yra tokių produktų, tai yra skirta asmeniniam naudojimui. E, tai yra sistema, kuri paprastai gali būti ir daug didesnė ir varduojama daug platesnių mastų. Tai yra elementas skirtas kaupti energijai. Tai yra baterija, jeigu taip galima pasakyti. Ir mes tas baterijas dabar labiausiai gaminame ir skilame joms pakankamai didelį, didelį dėmesį. O štai čia komercinis lygmuo. Galite pamatyti nuotrauką, kur Havajuose pastatėme jėgainę. Jis siekia 52 megavatus. Tai yra. Um, komercinėms reikmėms skirta jėgainė. E, matote, čia taip pat baterijų sistema, kolegos jau kalbėjo apie tai ir ta, ta jėgainė yra pakankamai e, reikšminga, svarbi, kolegos apie tai pasakojo. Ar štai čia e, matote tokią jėgainę, kuri gali atsižvelgti į paklausos ir pasiūlos sviravimus. Galima e, taip pat pasakyti, kad e, sąnaudų požiūrių tai yra efektyvus sprendimas. E, tas sprendimas, tie sprendimai dabar gyvenime vis plačiau. E, energija gali būti teikiama pramoninių lygmenių, įmonėms ar gyventojams individualiems. E, vėlgi, dabar paklausos ir pasiūlos sviravimai yra aktualūs ir mes plėtodami tokias jėgainės galime tai atsižvelgti. Energijos kaupimas, jos saugojimas taip pat yra mums aktualus klausimas. Senos kartos e, jėgainės būna uždaromos arba bus uždarytos e, netrukus, e, kuriamos naujos jėgainės, nauja infrastruktūra. Ir matome tokių atvejų, kad kai energijos saugojimas yra daug pigesnis ir teikia daug didesnį energijos saugumą valstybėms narėms, negu tai buvo anksčiau. Ir visai ES taip pat. Čia vėlgi mes manome, jog atliekame labai svarbią misiją. Daug, vis plačiau naudojama saulės energija, e, saulės ir vėjo, generacinė energija taip pat e, panaudojama vis plačiau, energijos saugojimo klausimas taip pat yra labai aktuolus. Mes galime konstatuoti, kad sumažėjus naudinančių energijos šaltinių energijos gamybos sąnaudos Iki tol atsinaujinantis energijos šaltiniai nebuvo naudojami taip plačiai, nes nebuvo galimybės kaupti pagamintą energiją. Tesla yra baterijas gaminanti, tas technologijas baterijas gaminanti, gaminanti labai rimta kompanija. Mes užtikriname reikiamą energijos tankį ir norėtume pasakyti, kad baterija, bet baterija nėra kažkas stacionaraus nepajutimo technologiškai, ji gali e, tobulėti, tai, tai irgi padeda sutaupyti lėšų susijusių su baterijų gamyba. Bendra rinka baterijų Cesla. Uh, e, ketina statyti didžiulę gamyklą ir ten bus gaminamos lyčio baterijos pačių įvairiausių tipų, e, milijardų dolerių ir eurų investicijų prireiks tam Tačiau tos baterijos, tų gamyba, mes žinome, yra apsimokantis dalykas, padėsintis daug geriau panaudoti atsinaudinančius energijos šaltinius ir padės užtikrinti apsirūpinimo energiją saugumą. ES tikslai pagrindiniai yra penki. E, aš norėčiau pasakyti, kad tie tikslai gali keistis. Norėčiau detaliau pakalbėti apie du iš tų dviejų tikslų ES daug energijos e, importuoja, tai yra e, importuoja anglį, naftą, dujas, tad e, apsirūpinimo saugumas yra pakankamai kritinis faktorius. Matome štai vertinimus minimus įvairiose pranešimuose, daug mūsų energijos generavimo gebėjimų gali būti pasitelkti, bet tam reikia sugebėti pagamintą energiją kaupti, ją saugoti. E, gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, ir 100 procentų energijos galima pagaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Mūsų dienomis dar to nesulauksime, bet ateityje taip galėtų būti. Tesla uh, lyderiauja uh, baterijų gamybos rytyje, Tų baterijų dėka galima kaupti energiją ir ją panaudoti vėliau. Mums reikia pirmiausia įsitikinti, kad direktyvos leis e, prieiga mums prie visų rinkų, kad nebus didesnių kliūčių e, kad nebūtume uždaryti atskiras dėžutės. Čia energijos perdavimas, čia energijos gamyba, kad tos veiklos nebūtų, kad nelyg griežtai atskirtos. Net jeigu nekalbame apsinaunančius energijos šaltinius, e, energijos e, kaupimas taip pat yra aktualus labai klausimas, o būtent e, energijos palaikymui tinkle. Pavyzdžiui, jeigu uždaromos jėgainės, tai tuomet, kai reikia pakeisti tą uždarytą energiją, tai tuomet tos sukauptos energijos panaudojimas gali būti labai efektyvus atsakymas į uh, išaugusią paklausą. E, mes tikimės, kad atsinaujinančių energijos šaltinių bus naudojama vis daugiau, bet turint sukauptos energijos, net jeigu tie nauji energijos atsinaujinantys šaltiniai nenaudojami, e, problemą galima išspręsti, panaudojant sukauptą energiją. E, mano pasakymo laikas baigėsi, bet dar norėčiau paminėti šitą energijos sukaupimas ir jos paskirstimas. E, taip, energijos kaupimas padeda išvengti papildomų kaštų energijai, padidėja paklausa energijos, o nieks nenori tų lėšų mokėti. Mes periname labiau prie, prie, prie informacijos, prie duomenų susijusių su mūsų aptarimas rytimi. Dar galiausiai norėčiau dar parodyti vieną skaidrę, ką reiškia vartotojams galimybė kokti energiją. Keičiasi jų elgsena, nes žmonės supranto, kad energiją jie gali valdyti patys, jiems tik svarbu pateikti informaciją, sudaryti galimybę rinktis, kaip energiją panaudoti ir tai yra labai svarbu visiems tiems svarbiems pasikeitimams, jeigu e, vartotojai patys gali gaminti energiją ir ją vartoti ir nebūti priklausomi nuo didelių įmonių. Ta e, jėgainė sienelė, kurią matėme, gali būti labai svarbus dalykas. Mes ir aš, ir jūs tuomet galėtume gauti energijos tada, kai mums reikia, tiek, kiek mums reikia ir mokėti galime už tai, ką patys sunaudojame. E, Kitai įsitrauks mažos ir vidutinės įmonės ir tuomet e, gali atsitikti taip, kad kainos išauks, nes išauks paklausa ir tuomet ta baterijų, tas baterijų panaudojimas gali pasirodyti ypač efektyvus, nes gaminsime energiją mažesnėmis kainomis. Tai štai, energijos kaupimas atrodo jau tikrai labai įdomus dalykas. Mums reikia uh, pagalbos uh, tuo požiūriu, kad nebūtų daromos papildomos kliūtis ir galėtume e, produktyviai dirbti. Ačiū, pirmininkas dėkoju. O dabar Paul Rubik ir ponas Količek. Prašom, pirmiausia žodis ponui Paul Rubik. Mm, yeah. Labai noriu padėkoti Jums už e, Jūsų gilų požiūrį į saugojimo rinką. Aš manau, kad mums tai yra didžiulė galimybė. Dar e, prieinamesnę padaryti atsinaujinančią energiją. Tačiau pirmiausia, mums reikia e, tinkamai išplėtoti infrastruktūrą, tinklus, tam, kad mes galėtume e, užtikrinti energijos e, saugojimą. E, be to, saugojimo galimybės yra labai įdomios ir kas man įdomu dėl Tesla, tai yra tų akumuliatorių eksploatacijos laikotarpis. Ir jeigu esi nuolat stabdomas ties kiekvienu šviesoforu, pavyzdžiui, kaip Strasbūrė, kiek e, galios, kiek laikys tas e, akumuliatorius. Ir taip pat e, Tesla negalvoja apie ekologišką bangą. Galbūt tai galima būtų sukurti, sukurti technologijas pagal naujus algoritmus. Uh, kad galima būtų nuo A iki B punkto e, važiuoti labai greitai nestabdomam e, pagal tam, tam tikrą infrastruktūrą, kurią sukūrė Mercedes kom, e, kompanija. Tačiau ji yra nepak, ne, ne infrastru, neįperkama infrastruktūra. Ir taip pat Mm, dabar mūsų pagrindinis e, centras yra parlam, mūsų, mūsų komitete ir e, mokslo ir tyrimų komitete yra susikoncentruoti į tokį judumą, kuris e, būtų nestabdomas. Pavyzdžiui, kiek įmanoma greičiau galima būtų važiuoti vienodų greičių ir e, užtikrinti e, efektyv, efektyvumą nestabdomam. E, o jeigu nuolat būsi stabdomas ir pradėsi užvesi variklį iš naujo, tai yra didžiulis skirtumas. O sensorinės technologijos, kurių mums reikia, yra tikras iššūkis. Ir uh, mes turėtume mąstyti vien naujoviškai, turėtume pers, persvarstyti, kaip galima būtų optimizuoti tą infrastruktūrą, kurią sukūręs yra Mercedes ir e, kitos pažangios įmonės. Europa naudoja 40 procentų savo energijos e, šildymui. Buvo labai įdomu išgirsti tai, kas buvo sakoma apie šitą taikomą sritį. Ir e, manau, kad paskirstimo tinklai, energijos ir elektros tinklai yra du skirtingi dalykai. Juos reikia žiūrėti iš makro lygmens, o e, šildymą reikia tiekti vietinių lygmenių. Aš kalbu apie šilumos saugojimą, tai ką jūs išsamei aptarėte ir įvairius energijos tipus. Taigi štai kokį klausimą norėčiau iškelti. Kokia yra jūsų vizija? Kaip reikia panaudoti šias e, naujas technologijas e, šildymui? Netgi kalbant apie konversijos efektyvumą, nes kai e, yra per ilga konversijos grandinė, tada sumažėja našumas. Reiktų, kad konversijos sistema būtų supaprastinta. Dėkuoju. Tiek toliau, ponas Alekson Žalių vardu. Ačiū. Manau, kad labai įdomi tema ir be abejo yra daug kelių, kuriais būtų galima judėti. Ir, na, nemanau, kad jau dabar reikia priimti sprendimą, kurėsime toliau kurią galimybę pasirinksime, bet tiesiog turėti galvoje tas galimybės ir jas atverti tas galimybės. Manau, kad centrinis šildymas yra labai įdomi vieta, kur būtų galima pasinaudoti atsinaušinę energetiką, kad čia būtų galima galbūt efektyviau jį išnaudoti. Taip pat manau, kad būtų labai įdomu pamatyti naujas verslo modelius, kuomet įmonės naudotų energijos saugojimą tokiu vidutiniu lygiu ir pirktų energiją, kai jį brangi, parduotų, kai brangi. Manau, kad turėtų būti įmanoma tai rinkoje dabar daryti. Tiesiog jeigu būtų įrengtos tos tokios atitinkamos, atitinkami įrengimai, atitinkamos įgainės. Nes matome, kad labai stipriai skiriasi kainos elektros rinkoje. Tad jau turėtų būti geros paskaitos pirkti labai pigią energiją ir paduoti, parduoti, kai jinai yra, jau kai situacija pasikeitė. Toliau, ar manote, kad per 50 metų tai atsiras? Tokį klausimą turiu. Kitas klausimas. Kai ką labai įdomus pamačiau, netaip seniai. Matome, kokia situacija dabar su plienu yra Europoje. Sektorius naudoja labai daug anglijas. Yra didžiulės emisijos, klimatas naikinamas. Tačiau, pavyzdžiui, Švedijos plienas, Švedijos plienas sektorius kitaip nutarė dirbti. Jie e, ketina naudoti daugiau vandens jėgos ar, ar vandenilio, tiksliau, energiją naudoti. Kaip manote, ar tai galėtų būti sprendimas ateičiai? Nes jeigu galėtume tuo patikėti, tai galbūt būtų galima panaudoti labai daug pigios energijos ir tai taptų labai svarbia sprendimu. Ir kad būtų galima toliau pigiai gaminti pigią elektrą, vėjo ir saulės elektrą ir, ir tai perduoti plieno pramoniai, užuot uh, anglimi varę šią pramonę, kaip kad dabar išnaudojama. Dėkui. Dėkui. FDD vardu. Sliauguoja vardu. Ponas Kovčik. Ačiū. Na, dabar kalbėsiu kaip verslininkas, nes aš turiu tris saulės jėgainės. 4,5 kW galingumo, o viena, dvi iš jų yra, o viena ir 5 kW galingumo geriausiu metu. Ir dvi iš jų yra prijungtos prie bendro tinklo. Žinoma, elektros įmonės man nieko nemoka, taip jau yra Čekijoje dabar. Taigi ta trečioji jėgainė, joje naudojami e- energetiniai elementai. Ir tą aš jėgainę turiu, turiu įrengę savo vasarnamyje. Tai mano asmeninio naudojimo jėgainė. Taigi, kas man įdomu, jau daugiau nei dešimt metų kalbame šią temą. Prieš beras šešis metus Europos Sąjungos doktorato vienas šaudo paminėjo, kad iki 20 metų vienas procentas energetikos bus gaminama naudot vandenilį. Ir nuo to laiko nieko daugiau nebuvo šnekėta apie tai. Ar tai bus įgyvendinta, ar tai pavyzdžiui Čekijoje tai įgyvendinta. Mes Čekijoje turime vieną tokią vandenilio degalinę ir yra vienas autobusas, kuris naudoja vandenilio e, kūro elementus. Na, tai šiaip kūras geras, jisai švarus, kur, e, sprendimas elegantiškas. Tad kyla klausimas. Kągi reiškia tai, kad tai taip mažai panaudojama? Štai pavyzdžiui, aš, aš, aš važiuoju dviračiu ir man, pažiūrėjau, nereikia elektrinio automobilio. Bet vis tik sprendimas būtų geras nes net nedidelį jėgainę, kuris siekia, pažiūrėkite, 4 kW galingumą, galėtų energiją saugoti ir tuomet nereikėtų tų didžiulių akumuliatorių. Nes beje, dabartiniai akumuliatoriai dažnai labai trumpą turi eksploatacijos laiką. Ypač jeigu didelė yra energijos paklausa. Tad atrodo, kad aptarėme praktinius sprendimus Ir tikiuosi pamatysiu tokią dieną, kai visi turėsime savo tokias jėgainės, galėsime jas autonomiškai naudoti. Mane pati labai domina, aš labai domiuosi technologijomis. Bet visą tai, ką dabar aptarime, turi būti gyvenimo praktiškai, kad būtų aš ir parlamentas susijima rimtais dalykais, o ne tik kalbomis. Dėkui, žodis ponui Saudarkui. Thank you, gentlemen. Uh, thank you very much for... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju už tokią įdomią diskusiją, kad kaptame šitas svarbus klausimas, kaip energijos saugojimas. Mes gerai suprantame, kad energijos saugojimas yra labai svarbus dalykas, na tai neišvengiamas svarbus dalykas yra. Na, pasiž... pastebėjau, kad jūs kalbėjote, jog tas energijos saugomis galbūt pritaikytas įvairiose kontekstuose. Tai gali tiekėjai pritaikyti ir, ir transportuotojai, ir vartotojai. Ir tai yra visai kitokia situacija. Nes, pavyzdžiui, jeigu turite elektrinį automobilį ir trūksta, kurį išsikra, išsikrauti, tai tuomet kyla problemų. Bet to visi žino, kad taip pat galima elektrinės automobiliuose saugoti energiją. Aš tai turiu tokį egoistinį klausimą. Lauksiu pono Gerikso atasas apie šildymą ir vėdinimą. Vėsinimą. Minėjote, kad tai gali būti panaudota ir šildymo srityje ir kad taip pat galima panaudoti ir vartotojo, iš vartotojo pusės. Tai gal, galite šiek tiek išplėsti šį klausimą, daugiau pakomentuoti. Kokios problemos dabar kyla? Kokias matome problemas šioje srityje? Ar yra teisinių problemų? Ar yra ekonominių kliučių? Taip pat, ką dar pastebėjau dirbdama šią srityje ties e, šildymo ir e, aušinimo, tai svarbu yra motivacija, kaip sumotivuoti vartotoją, galtinį vartotoją, kad jisai norėtų dalyvauti šiuose procesuose. Nežinau, kas čia galėtų daugiau pakomentuoti, galbūt visi, ar būtų labai įdomu išgirsti daugiau komentarų šitą ačiū. Labai ačiū. Taip. Štai ir baigėsi kalbėtojų sąrašas. Dabar aš jau nuo savęs šį bitą pridurti ir užduoti klausimą. Jorgo Hatsimarkakis užduosiu klausimą. Gal dar atsimete, kad prieš 15 metų buvo daug daugiau tikina, tikimasi iš vandenilio ekonomikos. Tuomet profesorius Rifkinas iš JAV atvyko į Europą ir ką jis pasakė, kad 2010 metais nevėliau jau bus galima pirkti vandenilio baterijas bet kur, bet kuriai parduotuvėje JAV, Europoje ar Kinijoje. Na, kažkas nutiko neaišku kada, tiksliai. Be abejo, jūs galbūt žinote, galite jūs prisidėti, tačiau galbūt žinote, kaipgi čia yra, iš kur toks skirtumas tarp, tarp tų lūkesčių, kurie buvo prieš 15 metų, ko tikėmės iš vandenilio ekonomikos ir ko tikėmės iš energijos saugojimo vandenilyje. Na, Islandija galbūt atskiras atvejis ir jie turi savo termoenergijos šaltinių. Ir klausimas, kas bus ateityje? Ar, ar įmanoma, kiek įmanoma tai plėtoti? Visiems klausimas čia, visiems mūsų puikios pranešėjams šis klausimas. Ar galite mums pasakyti datą? Na, plus minus penki metai. Kada jau bus galima nebenaudoti dujų kaip atsarginio e, energijos šaltinių ir bus vien tik tas naudojamos e, atsinaujančios E, atsinaujančiai ištikliai. Taigi, kada, plus minus penki metai, kada jau nebus naudojamas dujos kaip, kaip e, atsarginis šaltinis. Nes kol kas dar, na, to nesimato, dabar dujos naudojamas vis dar labai plačiai. Taigi, štai, štai tokie du klausimai. Kitų daugiau klausimų turbūt nebus. Galbūt pradėkime tą pačią tvarką. Taigi prašysiu Jūs aptarti už, už klausimus. Ačiū. Dėkoju už e, šį paskutinį klausimą ir labai lengvą klausimą. Pirmiausia, aš visiškai sutinku su ponu e, Riubek dėl to, kad mums reikia e, užtikrinti, jog visos technologijos tarpusavyje būtų suderinamos, kaip tai turi būti padaryti detaliai, negaliu pasakyti, bet labai svarbu, kad e, būtų ir viena, ir antra, ir, sistemos, ir, ir sistema, ir technologijos tarpusavyje suderintos. Taip pat jūs klausėte e, dėl šildymo ir vesinimo sistemų. Daugelis tyrimų parodė, kad šilumos saugojimas yra ekonomiškesnis. Energijos e, saugojimo papildoma pridinė vertė yra ta, kad galima e, e, ją panaudoti ir šildymui, ir kūrui, ir transportui, ir panašiai. Tai yra lankstumas. Tai galima naudoti ir akumuliatoriams transporto priemonėse ir panašiai. Ir iš esmės klausimas yra toks, ar kažkas jau e, egzistuoja. Vienas iš mūsų narių, airijos įmonė, šiandieną pasiūlė galimybę e, tai yra panaudoti mažą e, terminį elektros, terminę elektros saugyklą. Tai yra tarytum boileris E, ir e, tai yra pažangi sistema. Ir e, tada, kai kainos, elektros kainos yra labai mažos arba neigiamos, arba kai per daug sistemų yra elektros, tada šita sistema įsijungia ir naudoja elektrą. Ir taip pat reikia gebėti rinkai parduoti šitą lankstumą. Uh, reikia tam tikro agregato, kuris visas tas sistemas sudėtų į vieną ir tada galėtų parduoti. Ir tai tas ligmuo Europoje yra visai kitoks negu Junktinėse valstijose, bet mes turime sukurti rinkos projektą viską sudėti į vieną ir tada parduoti rinkai. Tai yra rinkos dizainas. Uh, Na ir atsakysiu ponui Eriksonui dėl arbitražo. Par, parduodi, perkiu elektrą pigiai. Brangiai parduodi. Tai net, nėra lankstumo, nėra tada tiekėjo, tiekimo. Kai jeigu kainos išauga, tai tada e, yra E, per daug e, pasiūlos ir tada kainos nukrinta, tada galima pirkti. Tada kyla klausimas socialinis, ar tikrai norite, kad vartotojas e, už kilovatvalandę mokėtų vieną dieną 2000-3000 eurų, netgi jeigu tai, tai truks vieną ar penkias minutės, ar tokia galimybė galėtų būti skirta tik tais pramonėms vartotojams kyla klausimas, kaip norite užtikrinti šią sistemą. Mm, tačiau e, e, taip visos saugojimo priemonės, visi prietaisai turi gebėti e, panaudoti, kada pirkti ir kada, kada pirkti pigiau ir parduoti brangiau tą elektros energiją. O Kalbant apie didžiulius kiekius, elektros kiekius, kurių reikia Europai, tai kol kas, man atrodo, mes nesulauksime tų dienų, kai e, šitas modelis bus įgyvendintas. So I uh, like first to answer the question regarding the heat once more. Dėl e, šilumos dar norėčiau pakalbėti. Turėtume nesakyti, kad turime šildymo sistemą. Uh, E, nors šildymo sistema yra ganėtinai decentralizuoto ir taip pat turime elektros sistemą. Svarbu, e, kad šitos abi e, sistemos būtų sujungtos. Kodėl? Todėl, kad mes galėtume daugiau uždirbti Mm, daugiau pagaminti energijos. Kodėl? Todėl, kad e, ir vėjas, ir saulė gamina elekt, e, elektrą ir tada mums reikia iškelti klausimą, kaip mes galėtume ją sujungti ir panaudoti. Mes turime vieną labai naudingą technologiją, tai yra šilumos siurblį, tačiau ją, jį montuoti ne visuose namuose yra įmanoma. Tad reikia, kaip sakiau, ilgalaikėje perspektyvoje e, statyti tokius namus, kurie galėtų, e, kuriuose galima būtų patalpinti e, šilumos e, siurblį. Ir paskui galėtume pamatyti kad atsinaujinančia energija taip pat ateina jau ir į būsto sektorių. Aš manau, kad Šilumos sektorėje mes dabar išnaudojame apie 600 teravat valandžių gyvenamajame sektorėje. Jeigu tą darytume su, e, su šilumos e, siurbliais, mes turėtum, mums reikėtų 200 teravat valandžių e, elektros. Tai reikštų, kad tai būtų didžiulis šuolis elektros kiekių prasme. Tačiau mes turime dirbti labai sunkiai, kad tai pasiektume. Kitas klausimas dėl vandenilio plieno pramonėje kažkas iškėlė tokį klausimą. Taip, mes analizavome, tai buvo padarytas tyrimas kartu su Siemens ir e, analizavome, kaip galima būtų mūsų plieno jėgainės e, varyti vandeniliu. Teoriškai tai yra įmanoma, ilgalaikė perspektyva galima būtų tai pasiekti, tačiau mes turime taip pat e, nepamiršti, kad jau ir šiandieną mums samo chemijos pramonėje yra labai daug vandenilio ir e, amoniako mums reikia vandenilio, mūsų e, perdirbimo įmonėms jo labai daug reikia. Taigi mes turime sukurti naują rinką. Aš manau, kad mes turėtume ateiti į tas rinkas, kurios jau egzistuoja. Nes e, tai nereikalauja didelės reformos, restruktūrizavimo. O labai ilgoje perspektyvoje mums turbūt reikės vandenilio ir tokiame sektorėje kaip plienas. Tačiau tai bus labai vėlai. Mums, mes negalime tikėtis to rytoj. Uh, buvo užduota klausimas, kodėl dabar neegzistuoja vandenilio ekonomika, ko, kokia buvo klaidinanti idėja. Manau, kad e, mes dešiniame dešimtmetyje buvome per daug optimistiški dėl to, ką galėtume gauti iš kūro elementų. E, žmonės e, mane, kad kūro elementai buvo pigus. Aš kalbėjau su automobilių pramonė ir buvo sakoma, kad kūro elementas yra toks pigus kaip e, šiandieną variklis. E, aišku, jeigu tai būtų buvę, tai tada pokyčiai būtų buvę drastiški ir mes būtume pakeitę savo e, galios gamybą. Taip pat kitas klausimas, kuris mums turbūt bus aktualus ir 2050-aisiais, tai yra dujų mm, rezervai. Ačiū. Na ir paskutinis prelegentas. Dėkoju. Mes čia turime antrą modelį. Vienas e, dėl to, kaip e, gaminti vandenilį ir jį panaudoti ir taip pat e, kitą modelį, kuris, kuris yra pritaikytas stacionariems kūro elementams. Ir taip pat du valdybos nariai gali jums paaiškinti tai, kaip tai veikia. Tai yra kūro elemento energetiniai sprendimai. Pirmiausia, norėčiau sakyti ponui Erikson. Dėkuoju, pono Hamaka. Uh, Jis sako, kad reikia laukti labai ilgai, kol mes turėsime tokius vandenilio kiekius. Tačiau na, jeigu e, e, elektrolizės būdu mes panaudosime visą perteklinę galę, kurios nepanaudojame, tai mes galėtume varyti apie 2 milijonus automobilių. Tai tik vienas pavyzdys. Taigi matome, potencialą turime. Tačiau e, tiesa yra ta, kad E, perdėvimo procese, tik perdėvimo procese mes galime užtikrinti tink, e, reikalingus kiekius. E, mes galime pakeisti tas medžiagas, kurios nereikalingos, kurios, sukelia, kurios išmetamos į aplinką. Technologijos yra puikios. O, matau, kad kolega perėmė pirmininkavimą. Dabar uh, jūsų klausimas dėl pažangių miestų. Uh, turėtume žiūrėti dar toliau. O kaip dėl pažangių ten, ten tie koridorių, koridorių? Visi kalba apie anglės dvideginio kiekio mažymą, tačiau niekas įsivaizduoja, kaip tai padaryti. Žinome, kad vis daugiau krovinių vežama sunki, sunkiaja technika, kurie varomi dizeliu, dėliniu kūru. Ir šitie korido, koridoriai kurie kuriuose būtų degalinės, vandenilio degalinės, e, tai daug ką pakeistų. Mes tiek patiriame spaudimo dėl vandenilio kūro. Tas pats, e, paimkime tokią situaciją, jeigu jūsų sunkusis, jeigu sunkvežimis važiuotų iš Ciuricho į Kopenhagą be jokių problemų, varomas vandenėliu, e, kaip, kaip viskas pasikeistų. Dar vieną dalyką noriu pabrėžti, aš tai sakiau per savo pranešimą, kūro elementais galima pasiekti e, didesnį efektyvumą. E, tačiau kolegos iš valdybos gali jums paaiškinti, kad net 60 procentų efektyvumą galima e, pasiekti. Ir ponas Kotičiak labai gerai žino šitą situaciją, jis labai išmano technologijas ir tai, tai gali būti pritaikyta ir dideliems, ir mažiems įrenginiams. Ir aš žinau, kad 2004 metais, kai buvau parlamentaras, buvo kalbama apie biokūro bangą. Visi kalbėjo apie biokūrą, diskusijų išvengti nebuvo įmanoma. Ir mes priemėme labai daug teisės aktų, turbūt prisimenate, po 2-3 metų buvo viskas priešingai, visi pradėjo sakyti, kad to nebereikia, sustabdykite. Taigi šitos bangos yra tikrai pavojingos dėl to, kad politikai ir visuomenė būna suklaidinami. Ir aš dabar nenoriu leistis į detalės, tačiau man susidaro įspūdis, kad jūs sakėte, jog akumuliatorių e, banga man primena kai ką iš praeities. Aišku, mums jų reikia, e, siekiant užtikrinti šaltinių įvairovę, tačiau e, galiausiai tai gali pažeisti elektrifikavimo plėtrą, nes mes pasieksime tam tikrą ribą ir žmonės ims ir nusivils ir grįž, e, atsuks nugarą elektrifikacijai. Dar noriu padėkoti kitam parlamentarui. Jūs klausėte, kodėl negalime panaudoti naujų technologijų. Po, pone Saudargai, e, taip, e, iš pradžių e, mes, mes taip pat galvojame apie kūro elementus dėl to, kad jos neiš, jie neišmeta jokių e, emisijų. E, mes paskelbėme konkursą, tačiau tada gavome pasiūlymus ir e, m, buvo nuspręsta, kad yra per brangu ir atsisakė Megerus Europos parlamente. Netgi Europos parlamente ir netgi komitete apie tai nebuvo diskutuojama. Administracinė lygmenėje buvo nuspręsta, kad kuro vienetai mums yra per brangus. Aišku, kad yra per brangu dėl to, kad dar kol, kol kas esame embrioninėje stadijoje. Tačiau jeigu mes neišspręsime šitų problemų, tai jų ir neišspręsime. Deja, buvo užduotas pirmininko esminis klausimas kągi ponas Rivkinas padarė gerai ir blogai e, vandenilio ekonomikoje. E, ekspertai vandenilio e, srityje mano, kad ponas Rivkinas visai nevestarnavo vandenilio technologijoms. Kodėl? Todėl, kad jisai sukūrė per didelius lūkesčius. Ir mes turėjome padaryti per didelius pažadus. Ir jeigu duodi e, per didelį pažadą 2-3 kartus, tai tampi nebepatikimas. Todėl mes e, praradome daug pagreičio, daug patikimumo. Taip, tokia tiesa. Beje, e, ponas Rifkinas Junktinėse valstijose nelabai žinomas kaip vanelio ekspertas. Jisai daug geriau žinomas Europoje. Ir dabar atėjo laikas, o čia atsakysiu pono Ježibuzek, po COP21 Prisimenate, kaip mes apie tai kalbėjome daugybę metų, ar, tai, ar vyksta klimato kaita, klimato atšilimas ar ne. Dabar neabejojama, globali visuomenė prisėmėsi pareigomus, taškas. Dabar turime ieškoti galimybių, kaip tai pasiekti. E, Greenpeace e, savo paskutinėje ataskaitoje, kuri vadinasi energijos revoliucija, paminėjo e, vandenilį 125 puslapėse 652 kartų. E, taigi, tai, tai parodo, kaip tai yra svarbu. Ačiū. Labai ačiū. Ir dabar paskutinės penkios minutės e, suteiksiu žodį kolegai Van Hill. Um, being... Dėkoju. Um, Tai dėl tų išmanių miestų, jūs klausite, dėl technologijų. Technologijos yra, pavyzdžiui, kalbant apie autonominį vairavimą, apie autonominius automobilius, jau galima, tai, galima bus tai daryti netrukus. Technologijos įspūdingos. Tad nors tų automobilių dar gatvėse nematome, tačiau viskas yra įmanoma, viskam pasiruošta. Reik... Ir tokių E, vietų, kur patvarkus atinkamai kelių sistemą būtų galima to daryti, kai dėl transporto sektoriaus siaudų mažinimo turime žvelgti į miestus, pasižiūrėti, kokia yra jų, tų miestų oro kokybė. Tai yra baisu. Europoje taip pat problema labai aštri. Miestės, tai ypač pietų Europoje, Ispanijoje ir kitur, situacija kelia susirūpinimą. Tad CO2 sumažinimas transporto srityje būtų esminis dalykas. Automobilių pačių sumažinimas taip pat, bet ir jų išmetalų sumažinimas būtų labai svarbus dalykas. Kad dėl naujų verslo modelių jie taip pat po truputėlį randasi ir prielaidos tam yra atsiradusios. Verslo modeliai jau egzistuoja, baterijos atingusi akumuliatoriai jau gaminami paremti tomis technologijomis. Tad uh, gamintojai gamindami gali uždirbti pinigų, o vartotojai vartotami juos gali sutaupyti pinigų. Tai irgi galbūt nepareikalaus tiek jau daug laiko. Tiesiog, jeigu kur norime paprašyti, tai nedaryti mums kliūčių ir mes galėtume rasti asmenius sprendimus energijos sektoriui, e, o tų problemų Europoje, kaip žinome, dar yra. Tad dirbama teisinga linkme. Ponui Količiak norėčiau pasakyti štai ką. Aš taip pat naudoju savo saulės baterijas, kad pakraučiau automobilio e, akumuliatorių. E, jeigu jūs automobilių neturit, o pagaminta energijos per daug, leiskite pasikraut baterijas kaimynams. E, manau, kad energijos saugojimas yra esminis dalykas. E, tuomet e, E, kai gebėsime tinkamai kaupti energiją ir išlaikyti, galėsime kurti visai kitokį energijos tinklą, galėsime staupyti pinigų ir galėsime ES e, valstybėms suteikti daug didesnį energetinį saugumą. Dėkoju. Ačiū. Daug kas buvo pasakyta. Labai efektyviai padiskutavome. E, sulaukėme iš tikrųjų daug komentarų apie tai, kas galėtų būti padaryta. E, mes jaučiamės atsakingi už tai, kad ši rinka plėtotųsi, nes svarbu tai yra ne tik Europos ekonomikai, tai svarbu eiliai kitų dalykų. Ačiū kalbėtojams už jų pasisakymus, ačiū komiteto nariams, kurie aktyviai įsitraukė į šią diskusiją. Taip pat ačiū mūsų bičiuliams iš Europos komisijos, kurie mūsų klausėsi. Ir norėčiau pasakyti, kad dar turim kitus, kitų klausimų rubriką darbo atvarkė. Jeigu kitų klausimų niekas neminė, niekas nenori pasisakyti, tai susitiksime, jeigu 64 dieną nuo 9 iki 12.30. Na, o šiandien visiems gero vakaro ir geros kloties. Galite išbandyti mūsų dviratį čia aš stovinti, sako ponas Hatsatvarkakis.